Noriu paklausti, ar vertėjų kabinose įranga veikia. Techninių problemų nėra, gerai. Taigi, teskime birželio 23 dieną sustabdyti Europos parlamento plenarinę sesiją. Suderinus su frakcijomis sušaukiau pagal 146 straipsnio ketvirtą ir antrą dalį darbo tvarkos taisyklių šią neįlinę plenarinę sesiją, kad parlamentas galėtų apsvarstyti Junktinės karalystės referendumo rezultatus. Pirmą kartą plenarinė sesija buvo sušaukta per tokį trumpą laiką ir tokiu formatu. Ir e, žinoma, šinelinė priemonė yra mūsų reakcija į neįlinius įvykius, kuomet valstybė narė nusprendė išstoti iš bendrijos. Todėl noriu ypatingai padėkoti visai komisijos kolegijai už tai, kad taip pat ir Lordas Hilas atvyko šiandien į mūsų posėdį. Norime juos visus nuoširdžiai pasveikinti. labai svarbu, kad parlamentas kaip e, Europos demokratija įkūnijantis e, institucija įkūninti instituciją diskutuotų šią mus taip sujaudinusią temą, kadangi kai kuriuose institucijose mes išgirdome įvairių komentarų apie sprendimą priimtą Junktinėje karalystėje, kurią priėmė Britanijos tauta, tačiau tas sprendimas daro poveikį visiems ES piliečiams, todėl yra prasminga, kad Europos tautoms atstovaujantis parlamento nariai šiandien apsvarstytų šį sprendimą. Diskusijų pradžioje norėčiau pasakyti vieną dalyką. 40 mečius daugelis politikų ir ypač daug valstybės tarnautojų iš Junktinės karalystės dirbant, dirbančių ES institucijose buvo tikrai puskus, puikus darbuotojai ir su daugeliu iš jų ištisus dešimtmečius aš dirbau tam, kad mes kartu kurtume ES. Todėl manau, kad Visi kolegos iš Junktinės karalystės dirbantis Europos parlamente, taip pat e, parlamento frakcijose ir komitetuose, kurie prisidėjo prie Europos projekto įgyvendinimo. Manau, kad kartu su jais mes galime pasakyti, kad labai apgalėstaujame dėl sprendimo priimto Junktinėje karalystėje išstoti iš Europos Sąjungos, tačiau E, su jumis, mėly kolegos iš Junktinės karalystės, su kuriais mes taip ilgai čia kartu dirbome, mes e, tikrai jaučiame politinį ir žmogišką solidarumą. Akivaizdu, mėly kolegos, kad Junktinės karalystės svarba ES užsienio politikoje ir ginant Europos laisvę yra labai svarbi, tačiau dauguma piliečių Junktinėje karalystėje nusprendė kitaip ir jų sprendimą reikia gyvendinti ir gerbti. Ir todėl manau, kad šiandien mes intensyviai diskutuosime apie 50-ąjį sutarties Europos Sąjungos veikimo straipsnį ir jo nuostatų panaudojimą. Noriu padėkoti visiems esantiems salėje už tai, kad tokioje sudėtingoje situacijoje jie nuveikė tikrai daug, taip pat ir žmogiškąją prasme. Lordas Hylas atsistatydino iš komisijos narių kaip jungtinės karystės atstovas, todėl jums, Lordai Hilai, noriu pasakyti, kad kampanijoje referendumo jūs daug pastangų padėjote, kad jungtinė karalystė pasiliktų Europos Sąjungo, todėl parlamento vardu noriu padėkoti jums tiek už šias pastangas, tiek už visą darbą komisijoje. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Ačiū, mėly kolegos, už e, šį signalą, kuris taip pat e, parodo, kurią pusę palaiko didžioji Europos parlamento narių dauguma, tai yra jie palaiko tuos, kurie nori, kad Junktinė karalystė pasiliktų Europos Sąjungoje. Dėkoju Jums už šį stiprų signalą. Tačiau kartu Lordo Hilo atsistatydinimas taip pat yra signalas ir ženklas, kad jau prasidėjo išstojimo procedūra. Taigi pradėkime diskusiją. Dabar pirmiausiai tarybos vardu kalbės ponė Kenys Plešar, taip pat aš pakviečiu tarybos pirmininką Tuską dalyvauti mūsų posėdėje kaip ir ministrą pirmininką Riutę, tačiau vis tiek jūs, ponė Plešar, šiandien atstovaujate kaip svarbiausią